Ladies and gentlemen, please. Ponios ir ponai, prašau užimti savo vietas. Kadangi mes e, turime pradėti, jau 10 minučių vėluojame, o po mūsų dar turi susitikti kiti komitetai. Taigi pradedu posėdį ir norėčiau priminti, kad šiandienos posėdžio tikslas yra išrinkti pirmininką komiteto ir keturis vicepirmininkus laikantis 204 procedūrinės taisyklės. Pirmiausia, mes išrinksime pirmininką, o tuomet išrinksime vicepirmininkus jau pirmininkavant naujai išrinktam pirmininkui. Norėčiau Jūs informuoti, kad gavau tokią informaciją, jog yra štai tokie pakaitiniai nariai, kurie balsuos. Dabar juos perskaitysiu. Ponas Lars Adaknusum, vietoj jo bus ponė Šulca, vietoj Mišelio Mary, ponas Filip Žuvan, toliau Lorenzo Ceza, Luis de Grandes Pascal, vietoj Romano Manesku, Marija Gabriel balsuos, vietoj Rominio Stetina, a, taip jis atvyko, Eleni Teokratus, vietoj jo bus Renata Zomer, Nikos Andrulakis, jį pakeis Miltos Kirkos, Richard Howard, jo nėra, jį pakeis Nina Gil, Boris Zalo bus pakeistas iš Van Vilhelį, ponas Jokim Starbati, bus pakeistas Marek Jurek. Ivo Vaigel pakeis Analijan Matekį. Pablo Iglesias Turion pakeis ponę Mariją Kristin Veržę. Ulrike Liunaček pakeis ponas Igors Šoltės. Dabar paprašysiu sekretoriato patvirtinti, kad yra pasiektas kvorumas. Taip, taip tikrai yra. Noriu priminti, kad pagal 208 taisyklę kvorumas turi būti viena ketvirtoji narių. Mūsų atveju mes turime 18 narių. Taigi kvorumas yra. O dabar norėčiau paprašyti pristatyti kandidatus į pirmininko postą. Turiu priminti, kad e, kandidatą turi nominuoti politinė frakcija arba 5 procentai narių. E, tai turėtų būti keturi nariai AFET atveju. Matau, kad EPP frakcija pasiūlė pono Brok į pirmininko postą, tad norėčiau paklausti pono Elman Brok, ar jis pritarė savo nominacijai. Aš dėkoju savo frakcijai už šią nominaciją. Kaip ir visuomet, demokratijoje pasirinkimo nėra. Kandidatas privalo vykdyti savo prievalės. Toliau ponas Tarbati mane informavo, kad jis atvyko. Taigi, kandidatas yra visateisės komiteto narys ir jis pasirašo finansinių interesų deklaraciją. Ar būtų dar kokių kandidatų? Atrodo, kad ne. Tad dabar mes rinksime pirmininką. Darysime tai bendrų pritarimu. Kas pasisako už pono Brok, prašau paploti. Kaip matote, ponas Brok buvo vieningai išrinktas pirmininku, taigi dabar norėčiau jį paprašyti perimti pirmininkavimą ir toliau tęsti mūsų posėdį. Kolleginnen und Kollegen. Mėly kolegos, norėčiau Jums visiems labai padėkoti. Viliuosi, kad per ateinančius 2,5 metų mes ir toliau taip draugiškai bendradarbiausime. Be abejo, kad nuomonės kartais išsiskirs, tačiau ir per pastaruosius metus mes pademonstravome, kad galime nutiesti tiltus ir pasiekti bendro sutarimo. Tikiuosi, kad tai sugebėsime padaryti ir ateityje, ypač turint omenyje tą sudėtingą situaciją, kuri dabar krečia pasaulį. Dabar pereikime prie vicepirmininkų rinkimų. Turime kandidatus į pirmąjį vicepirmininką. Kasgi tie kandidatai? ECR frakcija pasiūlė poną Lagutko kaip kandidatą į pirmąjį vicepirmininką. Ar būtų prieštaraujančių? Ar galbūt kitų pasiūlymų? Ne, tuomet ponas Lagutko, jis yra visateisės komiteto narys. Taip pat jis yra pateikęs savo finansinių interesų deklaraciją, Tai reiškia, kad jis atitinka reikalavimus, daugiau kandidatų nėra. Taigi balsuosime. Pone Lagutko, ar jūs priimate savo kandidatūrai pirmąjį vicepirmininką? Taip, Aš jau sakiau, kad ECR pasiūlė poną Lagutko, bet jei norėtumėte kažką pasiūlyti kitą, tai prašau, e, ponas Tanok. Manau, kad kiekviena frakcija turėtų pasiūlyti savo kandidatą, o jūs paminėjote poną Lagutko, kuris yra nacionalinės delegacijos vadovas, taip pat jis yra mūsų frakcijos pirmininkas ir keturis metus jis buvo e, tikrai pasižymėjęs šio komiteto narys. Jis e, tikrai yra kvalifikuotas ir todėl ECR didžiuodamasi siūlo pono Lagutko kandidatūrą į pirmąjį vicepirmininką. Buvo vadovavimas į tokią procedūrą, kaip ir aną kartą aš sakiau, kad ECR nominavo šį kandidatą, bet jeigu norite, galite ir patys jį pristatyti. Atrodo, kad daugiau pasiūlymų dėl kandidatų nėra, reikalavimai atitikti, tad kas pasisako už poną Lagutko, paplokime. Ponas Lagutko, žodis jums. Dabar rinksime antrąjį vicepirmininką nedarysiu tokios e, klaidos ir neskaitysiu, ką siūlė frakcijos, o sutiksiu žodį joms. GUE turėtų pristatyti kandidatą. Ar GUE neturi jokio kandidato? Pane Losing. Marina Abiolės, ją siūlome į antrąją vicepirmininkę. Ji gimė Kastelo Valencijoje, Ispanijoje. Ji aktyviai dalyvavo nacionalinio solidarumo judėjimuose, buvo aktyviste, taip pat e, dirbo Latino Amerikos ir vidurinių ir rytų klausimais. E, ji buvo išrinkta į Valencijos parlamentą ir Iki to ji dirbo komitetuose atsakingose už žmonių teisės ir plėtrą. Ji buvo taip pat išrinkta į Europos parlamentą kaip kairiųjų grupės narė. Dėkoju, ar bus dar kokių kandidatūrų? Atrodo, kad ne. Tad ponia Abijol, būdama visą teisę nare, šio komiteto pateikė savo finansinių interesų deklaraciją, tai reiškia, kad jie atitinka kriterijus, jokių kitų kandidatų nėra, tad siūlau pritarti plojimu. Pane Abjol, ar jūs priimate savo nominaciją? Puiku, labai ačiū, sveikinu Jūs. O dabar pereikime prie trečiojo vicepirmininko rinkimo. Socialistų frakcija turi pasiūlymą, prašau, ponės Holt. Visų pirma, norėčiau atsiprašyti už tai, kad pavėlavau, bet man tikrai malonu pasiūlyti mūsų kandidatą. Jis yra socialistų vicepirmininkas, taip pat anksčiau jis buvo šio komiteto narys, ponas Pesku, yra pasižymėjęs vicepirmininkas šio komiteto per praėjusią parlamento kadenciją. Jis gerai padirbėjo, taip pat jis Rumunijoje dirbo gynybos ministerijoje ir saugumos rytyje, bet jis taip pat turi daug patirties ir su tarptautiniais reikalais. Tad norėtume jį pasiūlyti būti kandidatu trečio vicepirmininko šio komiteto. Dėkoju, ar būtų dar pasiūlymų dėl kandidatų? Atrodo, kad ne. Ponas Pasko atitinka reikalavimus, jis yra visą teisės komiteto narys, taip pat pateikė savo finansinių interesų deklaraciją. Ar yra kitų kandidatų, jei ne, tuomet galime balsuoti, kas už jį, prašau paploti. Pone Paško, ar jūs pritarėte savo nominacijai? Sveikinu jūs, prašau prisijungti prie mūsų ant pakilos. Dabar periname prie ketvirtojo vicepirmininko rinkimų. E FETT turi pasiūlymą, taigi žodis jums. Dėkuoju pirmininkė, man labai malonu pristatyti uh, pona Grikulį, kuris atstovauja Latvijos EFDD partijai. Pona, ponė Grigulį jau du kartus buvo išrinkta į Latvijos e, parlamentą ir jau dirbo užsienio reikalų komitete. E, yra taip pat EBPO e, delegacijos vadovė ir tikrai ji jau yra labai E, daug pastangų įdėjusi šiame komitete. AFET komitetas nusprendė laikytis e, ir mažesnių delegacijų teisų užtikrinti ir jų teisės, taigi taip pat ir Latvija turėtų turėti savo narį. Labai ačiū. Pane Gigolė taip pat atitinka reikalavimus, yra komiteto visą teisę narė, taip pat jie pateikė finansinių interesų deklaraciją, ar būtų kitų kandidatūrų. Ponas Preida. Ačiū, ponė pirmininkė. APP frakcijos vardu norėčiau teikti pono Plenkovičiaus kandidatūrą. Uh, Jis ilgą laiką dirbo diplomatu, net 17 metų. Jis buvo valstybės sekretoriumi atsakingu už Europos reikalus savo šalyje. Jis į šį parlamentą ateina antrą kartą ir prieš pradėdamas dirbti čia, jis, dirbo, jis davavo jungtiniam Kroatijos parlamento ir Europos parlamento komitetui ir mūsų frakcija palaiko pono Plenkovičius kandidatūrą, jis sėdi šalia manęs. Ačiū. Dank, gibt es weitere Vorschläge? Labai ačiū, ar būtų dar kokių pasiūlymų? Atrodo, kad ne. Ką tik pasitikrinau, ponas Plenkovič taip pat atitinka visus reikalavimus, jis yra pateikęs savo finansinių interesų deklaraciją, taip pat yra visa teisės komiteto narys, taigi visus reikalavimus atitinka. Balsuosime slaptai. prašau pasiimti balsavimo korteles. Ar visi turi savo elektroninės balsavimo korteles? Plenkovič ir Grigula. Taigi matome, kad turime raudona, tai yra angregulė. Atsiprašo pirmininkas, žalia spalva už gregulę, o raudona už Plenkovič. O balta spalva susilaikymui. Pone Gregulė yra siūloma EFDD, o ponas Plenkovič yra siūlomas APP e frakcijos. Taigi, Gregulė, už ją galite balsuoti spausdami žalę, o už Plenkovič raudoną mygtuką. Aš prisimenu, kad buvo pastangos padaryti kai ką panašaus su panu Praviera ir EFD tuomet e, panašiai elgėsi. Aš manau, kad e, jeigu jau pradedame su viena frakcija, tai tuomet reikėtų įtraukti ir visas frakcijas, nes e, reikia ginti visas mažumų frakcijas. Jeigu dabar jūs sulaužysite tą taisyklę, tai reikės daryti ir toliau, tad gal galite paaiškinti, apapai, kodėl taip vyksta dabar. Kaip žinote, pirmininkas nieko nežino. Taip jau yra. Manau, kad e, kelis kartus yra taip įvykę. Tikrai esu apie tai girdėjęs. Jeigu yra kažkas, kas siūlo kitą kandidatą, negaliu to sustabdyti, tai yra demokratija. Fleckenstein. Galbūt ir buvo susitarimai, tačiau aš žinau, kad pagal procedūrinės taisyklės yra numatoma, kad galima pateikti ir kitą kandidatą. Jeigu kas nors nori tai padaryti, turi visiškai e, visas teisės tam padaryti. Noriu išvengti kokiu nors nesusipratimu, tik noriu pasakyti, kad mes visuomet balsuosime už raudoną kandidatą. Na, ne tik socialistų už raudoną kandidatą balsuoja. Tad siūlau balsuoti. Pradedame balsavimą. too many people. There are 70, 74. ECR has one extra. Uh, too many votes. We are 71. ECR has too many votes. One is. Per daug yra balsų, kažkas iš atsar e vienu balsu per daug atidavė. Sustabdome balsavimą. Kiekviena frakcija turėtų pasitikrinti, ar tiksliai yra atitinkamas žmonių skaičius. ECR frakcijoje vienu balsu per daug. Ar dar yra kokių netitikimų? Dar du. EPP 21 balsas. Prašau pasitikrinkite. E SNRD 21 Alde 7, GUE 5, Žalieji 5, FDD 3, nepriskirtieji nariai 5. Galite dabar pasitikrinti kiekvienoje frakcijoje. Is that done? Every Ar viskas tvarkoje frakcijose, ar galime pradėti balsuoti antrą kartą, taigi pradedame balsavimą. It's against 74 members, but the 74 nariai balsuoja, o komitete yra tik 71 narys. Dviem žmonėmis vis dar per daug visi tie, kas nebalsuoja, turi ištraukti kortelę. Tie, kas neturi teisės balsuoti, privalo ištraukti kortelę. It's not seven to still one too much. Vienu vis dar per daug. Still one. Vis dar vienu per daug. Ar visi patikrino, kurios frakcijos tai yra narys?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 I don't know what's going on there. So, so 68. 68, dar trijų trūksta. Taigi baigiame balsavimą. Pone Gregula 11 balsų, ponas Plenkovič 46. Taigi, ponas Plenkovič, ar jūs galite pritarti? Taip, dėkoju. Taigi, prašome e, užimti jūsų vietą čia. Confirmation of the calendar of the meetings. Wir haben nun Tagesordnungspunkt Nummer 3. Taigi dabar trečias darbotvarkės punktas. Likusios metų dalies posėdžių tvarkarastis. tvarkaraštis. Dar turime likusių ketvirtadienių. E, tai bus posėdis rytais. Du ketvirtadienius. Tikriausiai nebus daug dalyvių. Paklausiu dar sekretoriato, galbūt šią problemą būtų galima išspręsti kitiems metams, kad posėdžiai vyktų pirmi, pirmoje e, savaitės dalyje, nes ketvirtadienį ryte labai sunku dalyvauti e, posėdyje, norint dar pabendrauti ir su rinkėjais būtų gerai, kad posėdžiai vyktų anksčiau, savai, pirmoje savaitės pusėje. E, sekretariatas turi visą savaitę, bet mums tai reikia dar grįžti ir pasirinkėjus. Taigi, na, suprantu, kad sekretariatui reikia atsižvelgti į įvairiausius reikalavimus, turi daug pareigų, bet manau, kad būtų gerai, kad atsižvelgtų iš mūsų prašymą kitiems metams. Ar galėtumėte pritarti tokiam tvarkarašiui, koks dabar yra? Ar būtų prieštaraujančių? Ne, taigi tuomet jį patvirtiname. Dabar perėmėme prie ketvirto darbo atvirkės punkto e, - kalbų, mokamų kalbų patvirtinimas. Na, aš paminėjau žodį režimas, kalbų režimas, kalbant apie komitetą komiteto sudėtį, mes neturime gėlų, maltiečių ir suomių kalbų. Velsiečių, e, maltiečių ir suomių kalbų. Visas kitas kalbas, oficialias kalbas turime. Ar būtų prieštaraujančių tam? Žinoma, apie tai galėtume, turėtume dar kartą padiskutuoti, jeigu pasikeistų komiteto sudėtis. Bet jeigu prieštaraujančių nėra, Patvirtiname kalbų režimą toks, koks yra dabar. Patvirtiname. Dėkoju. Taigi posėdžiai prieš vasaros pertrauką. Galbūt susitiksime Strasbūrė. Kurią dieną? Galbūt tai bus ketvirtadienis. Ne, sako pirmininkas. Tai, visgi tai bus ketvirtadienio ryte. Kitas įprastinis posėdis bus rugsėjai. Norėčiau paklausyti koordinatorių, ar galėtų taip pat atsižvelgti į tai. Galėtume, pavyzdžiui, trečiadienį 9.30 surenkti biurų. Po 9.15 surenkti išplėstinį biurų posėdį. Ukraina, Gruzija, Moldavija yra įvairiausių temų, taip pat biudžeto temos, yra daug temų, kurias turime aptarti ir mums tikrai prieš skiriant šiuos E, pranešimus, e, reikėtų dar tartis. Taigi būtų gerai, kad trečiąjį ryte koordinatoriai galėtų dalyvauti šiame posėdėje. Taigi dėkoju, geros dienos, dėkoju. Thank you.